Dabar periname prie sesijos darbo tvarkės. Pirmininkų suėga rugsėjo 7 dieną patvirtino pagal 104 taisyklę e, šios sesijos darbo tvarkė. Ji yra jums išplatinta. Niekas neprašo keisti darbo tvarkės. Jeigu nieko nesiūloma keisti, laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta.